komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimas dėl ES ir Kubės santykių ateities. Komisarė Han, žodis vėl jums. Thank you, Mr. President. <coughs> Dėkuoju, pirmininkė. Garbus parlamento nariai, nuo jos įgaliojimų pradžios gerėjantis es ir Latino Amerikos šalių santykiai E, tapo vyriausios įgaliotinės prioritetu. Ir e, nuolat pabrėžiama, kaip, pabrėžiama kaip svarbu, kaip, kokia svarbi yra strateginė partnerystė, kovojant su globaliais iššūkiais. E, stiprėjantis ryšiai su Kuba yra svarbus šios plačios strategijos skirsnis. Dabar keičiasi globalūs politikos ryšiai. Kartais mes tiek susitelkėme į kilančius iššūkius, kad pamirštame ir teigiamus pokyčius. Neturėtume praleisti daugelio galimybių, kurios atsiranda. Europa negali e, nusileisti ir pasitraukti, kai vyksta istoriniai įvykiai. Turime e, eiti koja kojant su pokyčiais, užtikrinant, kad e, pasinaudotume savo galimybėmis. Per pasarusius mėnesius vyriausioji galiotinė asmeniškai dirbo su Kubos partneriais. 2015 m. sausio mėnesį Kostarikoje įvyko pirmasis susitikimas su Kubos premjeru Rodrygės Ir ji vyko taip pat e, kovo mėnesį į Havaną, ten susitiko su įvairiais aukštais e, valstybės atstovais. Balandžio mėnesį panas Rodrygės atvyko ir Briuselį, kad pradėtų oficialų politinį dialogą. Ir ES ir CELEC vadovo susitar, susitikimo metu įvyko susitikimas su Kubos atstovu. Taip pat e, su Kuba buvo pradėtos dėrybos dėl politinio dialogo ir priekybos. Tikimės, kad tai pasitarnaus kaip pagrindas konstruktyviam dialogui ir geresniam Kubos ir ES bendradarbiavimui. Sprendimas buvo priimtas po įvairių diskusijų taryboje. Taip pat buvo atsižvelgiama į e, Kuboje vykusias reformas. Be to, valstybės narės e, glaudžiau bendradarbiauja su Kuba. Norėjome atnaujinti savo požiūrį, kad veiksmingiau e, puoselėtume ES tikslus Kub, bedradarbiaujant su Kuba. Ekonominės, politinės reformos, žmogau, pagarba žmogaus teisėms, taip pat e, Kubos piliečių teisų paisimas yra labai svarbus dalykai, kurie bus įtraukti į šį dialogą. Dėrybos prasidės 2000, prasidėjo 2014 balandį. Taip pat vyko rūpjūtį ir kovo 2015 metų dėrybų raundai. Pone Mogerini palaiko kontaktus su Kubos partneriais. Ir pastaraisiais mėnesiais tie kontaktai atnešė dar didesnį pagreitį. Taip pat birželio mėnesį vyko dėrybų raundas Briuselėje. Diskusijos vyko konstruktyvioje atmosferoje. Kartu mums pavyko pasiekti esminės pažangos, ypač kalbant apie bendradarbiavimo politikos dialogo ir priekybos skirsnių. Dabar šie skirsniai jau yra labai pasistumėję į priekį ir tikimės, kad juos galima bus uždaryti kitame dėryboje etape. Kalbant apie politinį dialogą, taip pat buvo padaryta pažanga. Dėrybininkai produktyviai apsikeitė nuomonėmis buvo dar išplėtotos ir patikslintos pozicijos. Šios diskusijos leis giliau ir išsameu pasi, pasirenkti siūlomo dokumento dėryboms kitame e, raunde rugsėjo mėnesį. Turbūt žinote, kad Su Bruno Rodrygės užsienio reikalų ministru buvo susitarta siekti pagreitinti dėrybas ir greitai jas užbaigti. Abipusė sutinka, kad tai yra abipusiai naudinga. Šiame raunde padaryta pažanga demonstruoja, kad abi pusės yra pasiryžusios pagerinti santykius. Taip pat buvo pasiekta pažanga toje srityje, kuri uh, yra labai svarbi ES santykiuose su Kuba, o būtent pagrindinės teisės žmogaus laisvės. Kovo mėnesį buvo pasiūlyta e, užsienio reikalų ministrui Rodrygės sukurti, e, pradėti struktūruotą dialogą žmogaus teisėms aptarti. Buvo jis pradėtas Briuselėje ir taip pat e, nuspręsta pradėti konsultacijas dėl žmogaus teisų dialogo įtvirtinimo. Taip pat Briuselėje Birželio 25 buvo surinktas pradedamasis, steigiamasis šio dialogo posėdis, kur dalyvavo ir Stavros Rabrinidis. Buvo siekta aptarti tokio dialogo formatą ir tikslus prieš PTCA dėrybas baigiant kad galėtume pradėti darbus šiuo tikslu. Todėl žmogaus teisų dialogo parametrai bus aptarti ir dėl jų nuspręsta atsižvelgiant į susitarimą ir tas susitarimas pasidarnaus kaip oficialus pagrindas. Dialogas taip pat mums leis pagerinti abipusį supratimą apie žmogaus teisės, keistis patirtimi ir geriausiomis praktikomis, o taip pat siekti nustatyti galimas bendradarbiavimo sritis tarp ES ir Kubos. Taip pat jis pasidarnaus kaip platforma mm, reaguoti į naujausius pokyčius ir kylančias problemas atskirais atvejais. Šis specialus dialogas leis suveikti grįžtamą į ryšį ir taip pat vykdyti politinio lygio dialogą. Pone pirmininkė, garbus parlamento nariai, atsižvelgiant į šį teigiamą pokytį, labai nusivyliau sužinojęs apie Havanoje praėjusį savaitgalį vykusį incidentą, taip pat įskaitant ir į netinkamą smurto protrukį ir daug suėmimų. Tai prieštarauja taikiam nuomonių reiškimui, o pernelyg didelio smurto naudojimas prieš taikius protestuotojus yra nepateisinamas. Tie, kas pažeidė teisė to galios parodymo ribas turėtų būti sudrausminti. Tikimės, kad Kubos valdžios institucijos imsis visų būtinų priemonių, kad atitaisytų situaciją ir mes raginame juos leisti visas taikias nuomonės reiškimo formas. Susitikęs su Kubos atstovais, taip pat aptarėme galimybės bendradarbiauti įvairiais po užsienio politikos klausimais, pavyzdžiui, Kolumbija, kur Kuba vaidina svarbu vaidmenį dėrybose tarp vyriausybės ir FARC. Taip pat, pavyzdžiui, globalus bendradarbiavimas sveikatos klausimais, kur Kuba vaidina svarbu vaidmenį, kaip ir pamatėme ebolos krizės metu. Taip pat e, bendradarbiavimas e, klimato kaitos srityje besiruošiant Paryžiaus konferencijai. Taip, šiuose dėrybose e, labai svarbus suartėjimas tarp Kubos ir JAV. Kuba ir JAV paskelbė, kad Vašington ir Havanoje bus aš iš naujo atidarytos ambasados. Obama ir Kastros e, santykio šalimas baigėsi ir dabar prasideda nauja draugiškesnė santykių fazė. E, mes turėtume pamiršti tą šaltojo karo reliktą ir pradėti naują santykių etapą. Mes visi žinome, nes kentėjome dešimtmečių dešimtmečius nuo dirbtinai sukurtų kliūčių ir susiskaidimų. Ir JAV embargo buvo pasenęs ir nebetitiko konsesto. ES visada pasakė prieš šią vienašalę priemonę, įskaitant ir humanitarinį poveikį daugeliam Kubos gyventojų ir kaip tai veikia ES ir Kubos ekonominius santykius. Περνάμε στον κατάλογο των ομιλητών εκ μέρους. Dėkoju. Toliau politinių frakcijų atstovai EPP vardu. Ponas Degrandės Paskal. Prašau. Ačiū pirmininkė. Dėkoju komisijos nariai už pateiktą informaciją. Ji labai išsami. Iš tiesų, tai mums teikia vilčių Akivaizdu, kad priekybos dėrybos pasiekė tam tikros pažangos. Taip pat aišku iš jūsų diplomatinės kalbos, kad politinis dialogas reiškia, jog visi e, naudoja tas pačias e, politinės formuluotės, kokias ir anksčiau buvo įpratę naudoti. Nuo dėrybų pradžios dėl politinio bendradarbiavimo ir dialogo yra aišku, E, kad yra įvairių sunkumų ir JAV bando atgyvinti santykius su Kuba. Tam tikrų pokyčių yra Kuboje, bet norėčiau, kad tie pokyčiai būtų spartesni. Reikia atidžiai viską stebėti ir ES turėtų suvaidinti reikšmingą vaidmenį. Dauguma Latino Amerikos šalių yra tarpusavyje labai susijusios politiniai ryšiai, priekyba, diplomatiniai ryšiai. Ir Kuba yra šiek tiek e, e, e, atitolusi nuo žemynų. Būtina politinio dialogo ir priekybinį pasiekti ir priekybinio susitarimo pasiekti. Ir žmogaus teisės yra nedaloma tokio susitarimo dalis. Pirmasis dialogas, kuriame dalyvavo europiečiai ir Kubos valdžia, e, jis turėtų apimti ir žmogaus teisės. Negalima žmogaus teisų padėti kažkur į antrarūšius dalykus, tokiu būdu mes išduotume Europos vertybės. Mes, ispanai, e, esame artimi e, kubiečiams ir norėtum, kad būtų nustatyti reikiami prioritetai. Mes tikimės kad Kuba e, keisis ir mes norėtum, kad Kuba būtų integruota į tautų bendryje ir būtų visiškai laisva. Politinio bendravimo sustarimas reiškia, kad visos šalis turi prisimti įsipareigojimus. Kuba kol kas elgėsi gana kukliai ir mes norėtumėm, kad dėrybos vyktų atitinkant Kubos žmonių interesus, nes kubiečiai jau seniai siekia ir prašo demokratijos. Tai panašu į tam tikrą revoliuciją. Ačiū. Socialdemokratų vardu ponas Zorinjo. Pirmininkė komisijos nariai. Europos Sąjunga ir Kuba turi sukurti e, stiprią strateginę partnerystę, kuri būtų grindžiama vystamuoju bendradarbiavimu, ekonominiais ir prekybiniais santykiais, taip pat politiniu dialogu. Kai kas galėtų paklausti, ką ES gali pasiūlyti Kubai, kad padrasintų Kubą atsiverti demokratinėms vertybėms. Aš pasakyčiau, kad išgyvendami dabarinius sunkumpus mes turime humanistinį vystimosi modelį ir juo grindžiame e, savo programas. Išaiškos laisvė, plėtinė visuomenė, e, laisvi individai ir institucijos. Visą tai svarbu ir mes turime galimybę įtraukti Kubą Europos e, prekybos preferencijų sistemą. E, būtina užtikrinti žmogaus darbuotojų teisės, žmogaus teisės, bet komisijos e, nariai mes turime veikti sparčiai. Labai svarbu parengti bendrą Europos poziciją Kubos atžvilgių, nes senoji pozicija yra pasenusi ir suriša mums rankas, kai kalbame apie konstruktyvų dialogą. Tai turi poveikį ne tik mūsų santykiams su Kuba, bet ir su uh, Lotynų ir Centrinės Amerikos valstybėmis. Tas dialogas yra gyvybiškai svarbus, jeigu mes norime sukurti tvarų ir bendrą požiūrį į globalizaciją. Mes turime užmėgsti dialogą su Kubos pilietinė visuomenė, su jos institucijomis. Mes turime bet kokį šovinistinių idėjų atsisakyti. Norėčiau išsakyti mūsų paramą uh, E, vyriausios įgaliotinės pastangoms e, šioje srityje. Mes turime skatinti ir raginti Kubą judėti link įtraukiamosios demokratijos, kurti atvirą visuomenę, kur būtų garantuojamos pagrindinės teisės ir laisvės. Reikia užtikrinti tvarų vystimasi ir užtikrinti e, visuotinai privalomas paslaugas. Mes statome tiltus, kad galėtume sukurti geresnį pasaulį. Šiais sunkiais laikais tai yra ypatingai sunkus iššūkis, bet mes turime tą iššūkį priimti. Dėkuoju. ECR grupės vardu pusantros minutės ponas Belder. savo šalies, Niderlandų vardu, galiu pasakyti, kad jau nemažai dešimtmečių aš palaikiau artimus ryšius su kubiečiais, ypač bažnyčios platmėje. Aš galvoju apie tuos ratus, kuriuos geriausiai žinau, tuos kontaktus, kuriuos geriausiai pažįstu. Uh, Mes turime stiprinti kontaktus su valdžia, bet taip pat ir su opozicija ir su demokratiniais judėjimais ir žmogaus teisų gynėjais. Ekonominis vystimasis yra svarbiausias dalykas, jis yra būtinas. Yra tam tikrų naujovių ir Europos Sąjunga turėtų siūlyti ekonominės iniciatyvas. Bet neturime pamiršti, komisarė, gan žmogaus teisų pažeidimų, kurių yra gausu. Labai daug žmonių kali kalėjimuose ir kartais jie kalinami ne dėl padarytų nusikaltimų, bet dėl to, kad valdžia sako, jog jie gali tokius nusikaltimus padaryti. Mes turime tai pasmerkti. Negalime elgtis įprastiniu būdu. Ačiū. Dėkoju. Toliau. Aldė frakcijos vardu. Ponas Maura Barandiero. Dėkoju. Pirmininkė. Po daugelio mėnesių raginimo surenkti šitą diskusiją apie Kubą, dvi pagrindinės šio parlamento frakcijos vis vilkino šią diskusiją. Ir Manau, kad ponia Mogorinė turėjo čia dalyvauti, e, tačiau e, džiugu, kad e, be jos ar su ją mes diskutuojame apie tai ir ponas Han yra čia. Vien tai, kad JAV paskelbė atnaujinantį diplomatinius santykius su Kuba, su, tai sukėlė daugelio valstybių narių reakciją, visos skubėjo uh, sveikinti šitą normalizavimą. E, jie e, visi e, tikisi atsiriekti šios salos dalį, tarytum tai būtų piragas, tačiau nepamirškime žmogaus teisų, demokratijos, nepamirškime, kad Kubos opozicijoje yra šimtai žmonių kovojančių už tai, jog jų piliečių pagrindinės teisės būtų pripažintos. Iš tiesų, jos tam, tampa nustum, e, nustumiamos į šalį tada, kai užsienio įmonės randa verslo galimybę. Kalbant apie demokratinius santykius tarp ES ir Kubos, tai turi eiti ranka rankon su nauju besąlyginiu e, susitarimu dėl politinių kalinių E, išleidimo, paleidimo ir laisvės sukūrimo šioje šalyje. Turime nepamiršti, jog reikia gerbti Europos vertybės, kurios turi sklisti visur. Dėkoju. Dabar ponia Sakorafa guoja frakcijos vardu. Dėkoju, pirmininkė. Ponios ir ponai. Šiandieną vis daugiau girdime šaltojo karo retorikos – Mes atšildome santykius su Kuba ir tai padės išeiti iš tos ambargo ir blokados aklavietės. Šalis 57 metus išgyveno embargą. Mes dabar turime sugebėti vykdyti vienodą lygiavertį dialogą su jais. Šiandieną mes kalbėjome apie Graikiją apie tai, kad praeities socialiniai pasiekimai e, netenka prasmės dėl to, jog groboniškai buvo užsipuolama, išnaudojama jų finansinė sistema. Dabar pasižiūrėkime, ką e, pasiekė ši garbinga tauta, kovodami už žmogaus orumą ir nepažeisdami pagrindinių žmogaus vertybių. Šalis, kuri 70 procentų savo BVP palei, išleidžia tam, kad finansuotų nemokamą mokslą, kuri turi e, labai gerus sveikatos sektoriaus absolventus. Taip pat daug investavusi į mokslinius tyrimus medicinoje ir farmacijoje nusipelno pagarbos. Paremkime Kubą. Pagarba. Jie pasiekė daug netgi tomis sudėtingomis sąlygomis. Jie e, niekada nepamiršo savo orumo. Dėkoju, ponė Sakorafa, ar priimsite mėlynos kortelės klausimą iš e, pono Henkel? Ar jūs iš tiesų manote, kad e, Kuboje Kuboje tą blogą situaciją sukėlė būtent Rus, e, Amerikos embargas. Jie e, kenčia dėl blogo, blogos socializmo įtakos, o ne dėl to, kad JAV patai, pritaikė jiems embargą. Ar jūs taip nemanote? 30 sekundžių, ponė Sakorov. Pone Henkel, aš ne pati iškėliau šią teoriją. Labai gerai žinoma ir nenuneigiama tai, kad 60 metų Kuba buvo užstrigusi ekonominėje ir socialinėje aklavietėje, į kurią e, ją įstūmė kita šalis. Ir tai yra. Na ir e, mano e, tėvinė yra Palestina ir žinome, kad Gaza taip pat e, buvo spaudžiama į kampą. Turėtume nepamiršti, kad Kuba turi mąstyti blaiviai ir atsiverti augimui ir plėtrai. Tai, ką mes matėme, e, parodo mums, kad mes daug ką turime išmokti iš Kubos gyventojų. Dėkoju. Dabar ponas Urtasun. Dėkoju. Visada malonu pasisakyti tada, kai jūs pirmininkaujate. Šiuo metu mes taisome istorinę anomaliją ir savo frakcijos vardu noriu paremti padarytą, pritarti padaryti pažangai ir paremti Kubą. Kuba yra vienintelė šalis, su kuria mes neturime sustarimų. Ir aišku, tai yra šalis, kurie, su kuria mes neteisingai elgiamės Ir e, mes tikimės, kad šioje, šiame fronte bus padaryta pažanga ir kad ES vaidmo Kubos atžvilgių neapsiribos tik galimybių uh, užtikrinimu uh, įmonėms steigtis. Mes turime sukurti pusiausvyrą tarp partnerių, tarp lygiaverčių uh, šalių ir tikiuosi, kad ES atliks labai svarbu vaidmenį Kuboje. Mes e, žinome, kad JAV embargas turėjo didelį neigiamą poveikį Kubos ekonomikai. Tiek ir ten norėjau pasakyti, kad labai svarbu, jog tęstusi dėrybos. Norime palinkėti visų keriopos sėkmės. Ačiū. Viena minutė. FTD vardu ponas Kastaldo. Labai ačiū pirmininkė. Tai yra istorinė galimybė, kurios laukiame dešimtmečius. Dabar turime galimybę panaikinti embargą taikytą Kubai. Iš tiesų vyko e, šalies industrializacija, medicinos sektorius e, žengė į priekį, tačiau visgi kūdikių mirtingumo lygis buvo sumažintas dėl gero jų sveikatos sektoriaus. Nepamirškime visgi jungtinių valstijų embargo neigiamo poveikio. Tai buvo kaip šoko terapija. Jeigu jie patirs šoko terapiją, jeigu iš karto atsivers Amerikos, Šiaurės Amerikos kapitalizmui, mes turime būti atsargus. Tad nepakartokime padarytų klaidų kitose srityse, pavyzdžiui, Rusijos atžvilgiu. Mums reikia prekybos sustarimų, taip pat ir politinių sustarimų. Mes turime pagerinti Kubos piliečių padėtį ir e, neturime susikoncentruoti tik į visus jų offshorinius e, išteklius. Dėkoju. Dabar ponia Arnotu. Pone pirmininkė, brangus kolegos, aš negaliu nesidžiaugti dėl to, kad ES ir Kuba diplo, Kubos diplomatiniai ryšiai susiglau, sustiprėjo. Anksčiau um, pasirodė jau, kad tie visi embargai prieš įsivaizduojamus priešus nieko gero net nešė ir buvo neveiksmingi. Uh, dabar JAV pakeitė po dešimtmečių visą savo požiūrį į Kubą, po tų dešimtmečių įstrukusių embargų, kurie turėjo žiaurių poveikių Kubai. Kaip galima apsimesti, kad ES turi nepriklausomą užsienio politiką, kai dar sėki matome, kad elgesi ji kaip JAV vasalė. Tas diplomatinių santykių pašiltėjimas turi būti tikras. Kai 2008-aisiais Raulis Kauro perėmė valdžią, jis šiek tiek sušvelnino komunistinį režimą, tačiau neturime pamiršti baisių politinių represijų, kurias kentė kubiečiai 50 metų ir 10 milijonų mirusių visame pasaulyje dėl komunistinių represijų. Ir todėl aš manau, kad visi turime tikėtis, aišku. Tačiau ta viltis negali mums leisti pamiršti praeities visų tų buvusių kartų, kurios buvo paukotos šiai diktatoriškai ir žudikiškai politikai, kurie buvo komunizmas. Dėkoju. Bien, infiniment, monsieur le président. Je souhaiterais tout d'abord saluer la volonté d'ouverture. Ačiū pirmininkė. Aš džiaugiuosi gerais e, norais, kuriuos patvirtino ES dėl santykių su Kuba ir jais mėginimais inicijuoti politinius pokyčius. Tačiau nereikia pamiršti, kad čia kalbama apie totalitarinį režimą. Dėl to būtina pademonstruoti didžiulę atsargumą, kai mes bandome normalizuoti mūsų santykius su Kuba. Raulio Katro režimas, santykių atšildymas jokių būdų nereiškia sinonimą e, kažkokių bent jau mažiausių politinių reformų. Kastro kasta neturi jokių norų Yra problemų dėl e, vertimo. Prašau, kalbėkit toliau. Taigi aš sakiau, kad Raulio Kastro režimui santykių atšildymas jokių būdų nėra uh, E, politinių reformų sinonimas. Kastro kasta e, neturi jokių norų panaikinti spaudimą daromą politiniams oponentams ir žmogaus teisų pažydėjams. Vyriausybė, Kubos vyriausybė ir toliau grubiai kovoja su disidentais taikios manifestacijos verčia kelia paniką Kubos režimui ir tai parodė, pavyzdžiui, neseniai sulaikytos politinių kalinių e, sutoktinės, kurios buvo apklaustos, nes iš tiesų e, Kuboje vis dar egzistuoja politiniai kaliniai, kaliniai dešimtis politinių kalinių ir ne, be teismo kalinamų. E, e nekaltų žmonių, kurie nevakelia grėsmę sistemai. Aš noriu priminti, kad Guillermo Farinas turėjo laukti trejus metus, kol galėjo atsiminti savo Sakarovo prizą, nes Kubos valdžia jam neleido vykti to prizo atsiimti laiku. Kuba šiuo metu yra tokioje pačioje situacijoje kaip ir anksčiau. Tie, kurie sauliaidžia kritikuoti vyriausybę ar atskleisti grubių žmogaus teisų pažeidimus, yra labai griežtai baudžiami formaliai yra draudžiama nukrypti nuo oficialios vyriausybės linijos, nes būtent tokiu būdu funkcionuoja totalitarinis projektas e, besirimantis e, vienintelė ideologija, kur yra privaloma. Ir ekonominių pokyčių ieškojimas mums atrodo, man atrodo labai rizikingas lūkestis, nes Kubos situacija uh, gali keistis e, ir nepalankių būdų. Mums reikia užtikrinti, kad kastrizmas neišliktų ir toliau įgavęs naujas formas. Taip kaip atsitinka kartais panašiose komunistinėse šalise. Ačiū. Dėkoju, dabar dvi minutės kalbės Heulio Rautondo. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pradėti pasakydamas komisarui ir ponios Mogeriniai komandai, e, kad sveikinu juos, todėl kad mes džiaugiamės, jog vyriausiai galiotinė priemė tokį svarbų sprendimą. Tai šis sprendimas buvo priimtas kelis mėnesius prieš tai, kad JAV patvirtino savo santykių su Kuba strategiją. Kuba yra šalis, kuri tame regione turi didžiulę geopolitinę įtaką. Pažvelkime vien tik į Kolumbijos taikos procesą. Akivaizdu, kokia svarbi Kuba buvo tame procese. Iš tikrųjų, visa Pietų Amerika jaučia Kubos svarbą ir Kubos ideologijos yra paveikta. Ir labai svarbu ir džiugu, kad Kuba nori sugrįžti į Pietų Amerikos šalių bendruomenę. Labai svarbu, kad mes nesilaikytume įsikibę pasenusių pozicijų ir nuomonių apie Kubą, pavyzdžiui, kaip kad buvo embargas. Mes privalome priderinti Europos poziciją prie dabartinių laikų ir dabartinių įvykių greičio. Žmonės kartai supaprastintai žiūri į Kubą arba esi už arba prieš Kubą. Tačiau Europai kyla svarbus iššūkis. Mes privalome susigražinti tinkamą vietą savo santykiuose su visomis Pietų Amerikos šalimis, įskaitant ir Kubą. Ir tikimės, kad Kuba tikrai patirs demokratinį perėjimą, bet ne todėl, kad ji bus priversta įsidėkti tam tikrus principus. Jie to, su to nesutiks, jie nėra kvaili. Mes turime paskatinti žmonių mainus, susitikti vieniems su kitais. Taip pat ir internete turime dalintis nuomonėmis. Va taip turime e, elgtis. Dėkoju, toliau jums iš pon, pono Galard melinoji kortelė. Ar sutinkate atsakyti? Ponas Galard jums parodė melinę kortelę. Pone Galard, prašom. Dėkoju, kolega. Jūs sakėte, kad mes turime e, kalbėti apie priekybą ir e, emigraciją. Tač, aš nieko prieš, tačiau taip pat mes e, turime nepamiršti ir prekybos liberalizavimą ir visų pirma turime tai išnaudoti e, tam, kad mes būtume lygiavertėje pozicijoje ir kad galiausiai e, po demokratizavimo galima būtų išjudinti ir ekonomiką. Mes taip pat turime e, stiprinti šitą frontą, ne tik politinę darbo tvarkę. 30 sekundžių, kad atsakytumėte. Na, niekas nežino, kaip vyks tie pokyčiai. Mes nežinome, kokia politinė sistema bus sukurta Kuboje. Tačiau tikriausiai priekyba ir žmonių mainai pasitarnaus tam. Žiūrėkite, kiek per pastarosius kelias mėnesius e, žmonių apsilankė toje saloje, padvigubėjo tas turistų skaičius po to, kai JAV pakeitė savo poziciją. Man atrodo, kad laisvės jau nebeįmanoma sustabdyti. Tačiau aš manau, kad tai galima būtų daryti ir plėtojant priekybą. Ačiū toliau, ponas Henkel vieną minutę kalbės. E, žinome, kad e, Vokietija, e, kad aš esu daugiametis narys Human Rights Watch. Ir žinome, kad 2003 metais nepa, E, mes kalbėjome apie labai sudėtingą ekonominę situaciją, apie tai, kaip e, Havanoje žmonės gyvena sugriūsiuose pastatuose. Ir e, mes dabar Um, metame kaltą, kaltę Amerikos embargui, uh, tačiau žinome, kad kitos šalis galėjo su Kuba bendradarbiauti kiek nori. Uh, Amerikos uh, embargas tam tikrą prasme bandė parodyti savo galę, tačiau jeigu E, tas embargas nebūtų buvęs pritaikytas, tai e, kažu ar Fidel Castro e, būtų elgesis labiau pagal kairiųjų nuostatas. Dėkuoju. Dėkuoju dabar pusantros minutės, ponas Telička. Pone komisarė, aš norėčiau, turbūt turėčiau būti paskutinis, kuris e, pateisintų e, Kubos politiką ar sakytų, kad ji buvo sėkminga, bet e, lenktyniauti su JAV tuo metu, kai Kuboje labai nežymus pokyčiai tik vyksta, būtų klaidinga. Aš žvelgiu į uh, tūkstančių kubiečių pasirašytą dokumentą, kuris vadinasi Susitarimas dėl demokratijos Kuboje. Punktai 1 iki 9 punkto, 10 punktas nebuvo įgyvendinti. Kubiečiai mano, kad tai būtina įgyvendinti. Taigi aš esu už tai, kad pašiltėtų tie santykiai. Tai turės abipusės naudos, tačiau reikia numatyti tam tikras sąlygas O būtent, kad jeigu Kubos režimas padarys dalyką A, mes tada padarysime kitą dalyką savo ruoštų reaguodami. Negalima leisti kubiečiams tikėtis nuolaidų ir nekalbėti apie žmogaus teisės. Taigi reikia tam tikrų sąlygų ir antra, turi būti besąlygiškai paleisti politiniai kaliniai, įgyvendintos reformos, o taip pat pokyčiai teisinėje sistemoje. Jeigu teisinė sistema nepasikeis, Kuboje nepasikeis taip pat niekas. Jeigu atliksime šios dalykus, tuomet viskas bus gerai. Esu tikras, kad komisaras ir vyriausiai galiotinė taip pat numatys tas sąlygas. Dėkoju. Buon pomeriggio a tutti. Continuiamo il dibattito con... Eh, Labadiena. Toliau ponas Kuso pirmoji vieną minutę. Dėkoju pirmininkė. Mes Švenčiame ketvirtą raundą ir tam tikrą pažangą, bet mes, mes jau kalbame kaip lygus, mes e, laikomės tarptautinių teisės normų, bet kai kalbuojame apie kitą raundą, kuris vyks rugsėjo mėnesį, mums reikia suprasti vieniems kitus, mums reikia pakeisti 96 metų bendrąją poziciją. Tai yra kliūtis dėryboms, nes pažeidžia, e, pažeidžia principą nesikišti į kitos valstybės vidaus reikalus. Aš norėčiau dabar kalbėti apie Norėčiau perduoti vyriausiai įgaliotiniai mūsų viltis, kad JAV e, panaikins embargą, kad Guantanamo kalėjimas bus uždarytas. Taip pat noriu pasakyti, kaip, kaip nenau, kokie nenaudingi buvo tie metai stagnacijos Galėtumėm tą pačią e, kryptimį pagalvoti ir apie kitas Latinio Amerikos šalis. Ponas Koran, vieną minutę. Vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, kad kalbėjimas apie Kubą ir santykius su Kuba yra svarbus. Mes visi bandome e, rasti sutarimą. Yra daug šalių, dėl kurių mes susitarėme, su kuriomis mes susitarėme. ir buvo užtikrintas ekonomikos augimas ir klėstėjimas. Tačiau autom, automatiškai tai neįvyksta. Nemanau, kad galiausiai sulauks, kad sulauksime labai greitų rezultatų Kuboje. Reikėtų galvoti apie sveikatos priežiūros ir švietimo sistemas. Yra didžiulių problemų su žmogaus teisų pažeidimais, tačiau didžiausias žmogaus teisų pažeidimas Kuboje buvo būtent amerikiečių įvykdytas pažeidimas Guantaname. Man malonu matyti, kad mes geriname santykius su Kuba, bet svarbiausias dalykas yra nustatyti prioritetus šiuose santykiuose. Ačiū toliau, ponas Obermeier. ES yra svarbiausias Kubos prekybos partneris. Per praėjusius metus mes apie 200 milijardų eurų apimtimi prekiavome ir mes turime atnaujinti savo diplomatinius santykius. Jeigu mes, mes kai norime įeiti į naują rinką, tai Mes turime tai padaryti kiek įmanoma greičiau ir nebiurokratiškai. E, tačiau ES prireikė šešerių metų e, tam, kad pradėtume dėrybas e, nuo 2008 metų. 2014 metais tik tais tuo metu buvo išduotas dėrybinis mandatas. Svarbu, kad Kuba būtų pakreipta reikiamą linkme ir kad mes uh, E, taip pat e, turėtume poziciją palankę e, JAV. Taip pat mes turime nepamiršti socialinės rinkos ekonomikos. Laisva ir demokratinė Kuba turi būti surimta, susieta su Europos vertybėmis. Kubiečiai turi dalintis Europos vertybėmis laisvoje demokratinėje valstybėje. Ačiū. 30. Ačiū, ponas Valensa. Pusantros mintis. Ačiū, pirmininkė. Mes pradėjome naują skirsnį savo santykiuose su Kuba. Amerikiečiai tą patį padarė, tačiau žmogaus teisų pažeidimai išlieka toje šalyje. 2000 15 metais trumpalaikiai sulaikymai ir be teismo įkalinimas vis dar išlieka. Oponentai yra laikomi izolacijoje, jie yra mušami, jie yra paliekami e, be jokios priežiūros. Kubos valdžia vis dar atsisako pripažinti, sutikti žmogaus teisų priežiūrą, kad kaip suteisėta veikla ir tokiu būdu yra vietoje susidarojama žmogaus teisų gynėjais. E, Europos Sąjunga yra, yra pirmąjį dialogą žmogaus teisų surengusi Kuboje ir siekiama užmėgsti konstruktyvaus dialogo. Ateitie mes negalime sauliaisti, kad mūsų požiūris žmogaus teisų išsaugojimą ir gerbimą būtų pažeidžiamas. Jeigu mes kalbame apie politinį ir ekonominį bendradarbiavimą, mes turime užtikrinti pluralizmą ir laisvą demokratiją Kuboje. Ačiū. Pone Gil, vieną minutę. Gerbiamas komisijos nariai. Kuba atsiveria pasaulį, todėl labai svarbu imti strateginio požiūrio į tuos santykius, kurie apimtų visus ES interesus. Džiaugiuosi kovo mėnesio vizitu ponios Margarinė Kuboje. Ir aš tikiuosi, kad Mogerinė ir komisija sugebės pasiekti tikslų. Man malonu girdėti iš komisijos narių dėl žmogaus teisų dialogo. Yra aišku, kad embargas tikrai nepadėjo pagerinti žmogaus teisų situacijos. Ir aš manau, kad galbūt dialogas ir FTA galėtų padėti Tai būtų paskada, paskata tam tikriems pokyčiams, tai leistų laipsniškai liberalizuoti tam tikras sritis. Bet turime įvertinti ir geopolitiką. Reikia mūsų strategijos atsižvelgti į e, Kubos santykius su kitomis valstybėmis, tokiamis kaip Rusija ir Kinija. Pernai Maskva sudarė susitarimą, kuri leistų žvalgybinės tam tikras įstaigas jos teritorijoje atidaryti. Tai persidengia su ir JAV turinčiais interesais. Ar vyriausiai galiotinė ir komisija bando tirnėti, kokios yra galimybės bendradarbiauti su JAV e, santykių su Kubos srityje? Ačiū. Pone Zuba, vieną minutę, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Dėrybos tarp ES ir Kubos yra pozityvus dalykas. Tikslas yra užmėgsti dialogą ir mes manome, kad šis susitarimas pasieks sėkmės tik tuomet, jeigu mes liausime kištis į Kubos vidaus reikalus. Šiame dialoge mes nesakome, ES nesako, kad Kuba turi užtikrinti prieigą e, prie nemokamos sveikatos apsaugos ir švietimo. Jungtinių tautų žmogaus teisų chartija yra esminis dalykas ir ES santykiai su Kuba turi pašalinti tam tikras kliūtis. Politika, kurio grindžiama lygybė, reiškia, jog mes turime peržiūrėti bendrą poziciją Kubos atžvilgių. Ačiū. Ačiū, ponas Stie. Vieną minutę. Dabartinės e, diskusijos vyksta kontekst, tame kontekste, kad e, Kubos ir JAV atšilo santykiai. Tai turės tolesnių pasiekmių tam, kad Vašingtonas. E, Vašingtonas besartindamas prie Kubos išnaudoja savo populistinę ideologiją E, šie ideologiniai e, lyderiai susitiks Vašingtone su JAV vadovais, jie interpretuos, aptars normalizavimo procesą ir taip pat aptars žmogaus teises visame regione, ne tik Kuboje. Aš esu prieš Europos kairiųjų pasisakymus Europa jau seniai palaiko diplomatinius santykius su Kuba. Mes jau seniai esame pasiekę tokią situaciją, ko, kokios dabar siekia JAV santykiuose su Kuba. Mes turime strateginių partnerių Lotynų Amerikoje ir todėl manau, kad E, mūsų sustarimas su poli, e, mūsų politinis dialogas turi būti ambicingas. Ir e, turime siekti, jog Kuboje būtų užtikrinamas, užtikrinama žodžio laisvė ir kad Kuboje galėtų pasisakyti įvairios partijos. Europa niekada negali nusisukti nuo šių politinių tikslų nes kitaip e, Kubos e, piliečiai nepasieks reikiamos e, laisvės. Dėkoju. Dabar ponė Valenciano. Vieną minutę. Vieną minutę, taip. Dėkoju, pirmininkė. Klausydama kai kurių pasisakymų, susidarau nuomonę, kad nieko per pastaruosius 15-20 metų taip ir neatsitiko. Kai kas laikosi lygiai tokių pačių pozicijų nors pokyčiai Kuboje yra akivaizdus, pokyčiai yra įvykę. Ir kadangi taip yra, mes turime taip pat pakoreguoti savo požiūrį. Jeigu mums tai pavyktų, tuomet iš pradžių reikia užtikrinti, kad embargas būtų panaikintas ir kad žmogaus teisės būtų gerbiamos. Ponas Lambrinis pradėjo žmogaus teisų dialogą su Kuba. Tačiau be Europos Sąjungos santykių su Kuba atnaujinimo E, nieko nepaveiks. Kaip sakiau, kolegai, dabar susiklosti istorinė anomalija. Mes turime atsinaujinti, turime būti išmintingi, turime nusistatyti tikslus, pasirašyti sustarimus su Kuba ir reikalauti, kad kubiečiai, kaip ir visi kiti, pasaulyje turėtų paisyti žmogaus teisių. Dėkoju poniai Valenciana, toliau ponas Makalis, pusantros minutės. Pirmininkė, Jungtinės valstijos ir Kuba nusprendė, kad atėjo laikas pokyčiams. Aš manau, kad mes, europiečiai, turėtume ne tik stebėti, kaip vyksta šis procesas, bet jame dalyvauti. Nepaisant išsakytos kritikos, šis naujas diplomatinis e, suartėjimas įvyko ne tik prezidento Obamos ir jo administracijos pastangų dėka. Atnaujinti diplomatiniai santykiai yra kolektyvinės lyderystės pasiekmė, o taip pat plačių JAV partijų kongrese pastangų rezultatas. Taip pat Kubos visuomenė, pilietinė visuomenė, religinės organizacijos privatus sektorius dėl to stengiasi. Be to, buvo aiškus noras iš abiejų pusių keistis santykius, įskaitant ir tenesio senatoriaus Bavkoką mm, pastangas, kuris, pen, kuris e, dėl to stengiasi. Aš manau, kad ES e turėtų sveikinti šį sprendimą ir suvokti, kad e, toks suartėjimas bus naudingas visiems, o svarbiausia Kubos žmonėms. Mes turėtume savo pažamą, paramą nukreipti e, puoselė, tam, kad būtų puoselėjama demokratija Kuboje. John Kerry sakė, kad e, šis santykių suartėjimas galėtų reikšti, kad abi Amerikos kontinento pusės galėtų suvienyti savo jėgą. Ir man atrodo, kad Europa negali stovėti nuo šalyje. Dėkoju. Toliau kalbės ponas Milan Mon. Pusantros minutės. Dėkoju pirmininkė, dėkoju komisarui už pateiktą informaciją apie apie dėrybas ir santykius su Kuba. Akivaizdu, kad pokyčiai vyksta ir tikiuosi, kad naujasis susitarimas mums e, pateiks daugiau žinių apie šią salą. Tikrai nebus lengva vykdyti šias dėrybas, kadangi politinė susitarimo pusė dar neaptarta. Gali būti, kad Kubos institucijos jaus mažesnį spaudimą e, žengti koja kojon su Europą atsižvelgiant dabar į dabartinį santykių atšilimą su JAV po 50 metų atitolimo. atitolimo. situacija Kuboje netiek jau ir pasikeitė. Ponas Lambrinidis e, susitiko su Kubos atstovais birželio 25 dieną. Mes norėjome išsakyti kubiečiams, kaip norime matyti pokyčius, ypač baudžiamojoje sistemoje. Norime, kad būtų puoselėmas socialinės teisės, tačiau dėja matome, kad savavališki suėmimai ir persekiojimai tęsiasi. Čia turiu omenyje metinį tarybos pranešimą ir komisaro Hano e, pranešimą, kuris pasirodys savaitės pabaigoje. Norime, kad būtų pripažinto žmogaus teisės, pluralistinė demokratija ir labai tikimės, kad 25 dieną šie klausimai bus išnagrinėti dar išsamiau. Dėkoju. Toliau ponas Galer, pusantros minutės. Dėkoju. Mes manome, kad europiečiai turime e, E, mes turime pripažinti, kad mes turėjome vykdyti konstruktyvę politiką prieš e, Kubą ir e, visgi mes turėjome parodyti interesą Kubos žmonėmis. Mes žinome, turime daug patirties, kai, kokie, kokie vyksta perinamieji procesai, kai šalis perina nuo komunizmo prie demokratijos. Ir viena vertus mes net E, e, e, mes galime prisidėti prie žmonių pilietinės visuomenės kūrimo, grinai kubanietiškos, kubiečių kultūros ir Kuba yra pripratusi prie vienos partijos, komunistinės partijos politikos. Jiems reikia demokratijos, kuri būtų palyginama su ta demokratija, kurią Europoje stebime daugelėje pernamojo laikotarpio šalių. Žinome, kad JAV jau e, daugelį dešimtmečių e, taiko savo sankcijas ir jeigu e, griuvus Berlyno sienai tas sankcijas būtų pašalinusi, tai ta demokratija šalį jau būtų pasiekusi. Manau, kad mūsų pateikti pasiūlymai turėtų būti su tam tikrais terminais planais, su konkrečiais tikslais, o tai reiškia, kad demokratinė opozicija Kuboje e, turėtų perspektyvų e, bendrauti su tokiu režimu e, ir, ir užtikrinti, kad Kuboje vyktų demokratiniai rinkimai kaip ir kitose šalyse pasaulyje. Dėkoju. O dabar peiname prie spontaniškų pasisakymų. Septyni kalbėtojai paprašė žodžio. Pona, pona Polčiak, viena minutė. Ponas Polčiak. Dėkoju pirmininkė už suteiktą žodį. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad viskas, ką per pastarąjį dešimtmetį patyrė Kuba, yra labai sunki E, našta. Ir, dialo, e, ir Vokietija, ES dabar nori pradėti dialogą, jį jau pradėjo, tačiau to negalima pradėti be tam tikrų sąlygų. Turime nustatyti labai aiškės ribas ir turime susitelkti ties to, kad bent jau baziniai žmogus teisų principai būtų ginami. Aš taip pat norėčiau. Uh, pa, E, prisiminti e, mūsų būsio pirmininko Vlaslovo Havelo e, deklaraciją dėl žmogaus teisų. Mums žmogaus teisės yra esminis principas, kurio negalima pakeisti nieko mažesnės vertės, kuri, ką gali mums pasiūlyti Kuba. Mes turime užtikrinti, kad mes dėrėsimės Kubos žmonių interesų labui ir šitos dėrybos turi e, turėti ES nustatyta, ES nustatytas tam tikras ribas. Dėkoju, ponas Fonsulika. Dėkoju. Ponius ir ponai, e, jau pats laikas pradėti naujus santykius su ES ir Kuba, remiantis tuo, jog reikia šioje šalyje skatinti demokratiją ir ekonominius pokyčius. Mes turėtume Kubai Kubą vesti nuolatinių pokyčių ir modernizacijos keliu ir turėtume raginti jų e, pilietinį dialogą e, svarbiais klausimais, pavyzdžiui, kaip žmogaus teisės ir išraiškos, saviraiškos laisvė. Kuba turi galimybę tapti AKR nariu ir mes turėtume e, skatinti santykius su šia šalimi. E, E, tai yra labai svarbus žingsnis siekiant sustiprinto santykio tarp ES ir Kubos. Mes taip galime parodyti e, abipusę pagalbą, pagarbą abipusiais santykiais. Mes galime pasižiūrėti, kokią pažangą Kuba galėtų įgyvendinti ateityje ir manau, kad iš to naudos gautų ir ES, ir Kuba. Ačiū. Dėkoju, ponas Marijas. Dėkoju, pirmininkė. Santykiai tarp ES ir Lotynų Amerikos turi būti strateginiai. Strateginis prioritetas mums. Šiame daugelybėme pasaulyje, kuriame šiandieną gyvename, Kuba yra didelė pažanga, nes Europa per savo išorės politiką gali užsitikrinti savo e, nepriklausomybę ir ne tik sekti tuo keliu, kurį um, rodo mums uh, Junktinės valstijos. Tarp mūsų ir Kubos turėtų būti užmėgstas dialogas žmogaus teisų srityje, tačiau tai negali būti mums kažkoks, kažkokia žalia šviesa, kad mes kištumės į Kubos politiką ir e, daryti jiems spaudimą. Mes turėtume e, užsitikrinti abipusę pagarbą ir naudą ir neturėtume tiesiog siekti jų išteklių. Dėkoju, ponas Govčič, vieną minutę. Prieš keletą metų aš turėjau galimybę kalbėti su žmonėmis, kurie sėdėjo Kubos kalėjimuose kurie neteisingai buvo apkaltinti ir teisiami. Aš kalbėjausi su žmonėmis Barcelonoje ir jaučiau iš jų didelę viltį. Buvo daug iš jų tikimasi. Ir iš mūsų Europos šalių buvo e, daug tikimasi, nes Kuboje kentėjo labai daug žmonių, jie norėjo demokratijos ir tie žmonės turi gauti mūsų paramą. Aš e, sveikinu e, mūsų norą santykių su dabartiniu režimu ir puiku, kad mes pastebime, jog yra daroma pažangos ir ekonominė demokratija e, iš tiesų gali būti ten užtikrinta. Mes žinome, kad ten tauta kenčia ir kentėjo. Ir mes visi turime užtikrinti, jog šioje saloje e, būtų e, gerbiamos žmogaus teisės. Dėkoju. Pone Kanečna, vieną minutę. Dėkoju pirmininkė. Dėkoju kolegos už šitą diskusiją. Ir Labai malonu, kad girdėjau iš daugelio sakančių, sakančius, kad blokada niekada ne, niekam nepadėjo ir tylėjimas taip pat niekada ne, niekam nepadeda. Mes turime atsikratyti tokių e, praeities klaidų. Mes, užmėgsdami santykius su partneriais, turime pripažinti, kad savo užsienio politikoje esame padarę daug klaidų ir pagaliau turime pradėti viską daryti teisingai. Žmonės turi teisę į orų gyvenimą, darbą, nemokamą mokslą. Visa tai yra žmog, žmogaus teisės, kurios visiškai e, normalios yra Kuboje. Mes turime paklausti, Ar visa tai yra įprasta Europoje? Prieš pradėdami aiškinti kitiems, mes turime įsivalyti savo pačių daržą. Mes turime pripažinti, kokiamis sąlygomis gyvena žmonės ir e, tarp jų ir europiečiai. Aš labai e, dėkingas e, aukščiausiai vyriausiai galiotiniai už jos nuomonę. Nesibaiminkime nieko. Ačiū. Na ir paskutinis kalbėtojas ponas Šoltas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Daugelį metų Kuba buvo tabu tema. Tai buvo izoliuota šalis, izoliuota nuo ekonominio bendradarbiavimo su Europa ar su jungtinėmis valstijomis. Ir be abejo, tai turėjo tam tikrų pasiekmių iš abiejų pusių. Todėl aš sveikinu pastangas gerinti santykius su Kuba ir pasirašyti susitarimą su šia šalimi. Visgi mes turėtume būti labai atsargus. Tai yra šalis, kuri mums neleis primesti savo demokratijos taisyklių. ES turi gerbti įvairovę ir pripažinti Kubos žmonių teisę priimti savo sprendimus. Čia Strasbūre mes skaitėme žmogaus teisų teismo sprendimus, matėme, kad daug ką galime pakeisti. Dėkoju, dabar noriu suteikti žodį komisarui Han, kuris e, kalbės vyriausios įgaliotinės vardu. Thank you, Mr. President. Ačiū pirinkė ponios ir ponai. Pirmiausia, noriu padėkoti už šias diskusijas, už labai nuoširdų pasikeitimą nuomonėmis dėl ES ir Kubos santykių. Bet aš taip pat pasižymėjau, pavyzdžiui, ponas Maho Barandieran išreiškė apgailestavimą, jog šiandien nedalyvauja ponia Mogherini. Noriu priminti priežastį, kodėl jinai nedalyvauja. Jinai šiuo metu dalyvauja vienoje dėrybose su Iranu. Ir manau, kad tai yra labai rimtas, rimta priežastis, nes tengiamasi kuo greičiau sudaryti sustarimą su Iranu. Grįžtu prie mūsų diskusijų. Manau, kaip visada, tokiu atveju, kai yra tokia svarbi tema, tai diskusijos skleidė labai įvairias pozicijas ir dažnai tas e, pozicijas sunku suderinti tarpusavėje. Išklausiau visų pasisakymų labai atidžiai ir aš manau, kad ES yra viena yra, yra teisingame kelyje, stengiantis e, pakeisti e, santykius su Kuba ir įtraukti Kubą į aktyvesnį vystimosi procesą. Taip pat išsaugant pagrindinius Europos Sąjungos interesus. Sudarant politinio dialogo ir bendrabiavimo e, susitarimą, tai būtų labai reikšmingas žingsnis į priekį. Tai leistų uh, sudaryti prof, e, platformą konstruktyviam dialogui ir sustiprinti bendradarbiavimą. Mūsų įsipareigojimų konsolidavimas, bendras pasitikėjimas yra esminiai dalykai, siekiant užtikrinti, kad mūsų vy, e, santykiai vystytųsi tinkama linkme. ES patirtis galėtų būti labai aktuali tokiai šaliai, kuri siekia modernizavimo. ES gali pademonstruoti, kaip suderinti reguliuojamą rinką grindžiamą ekonomiką, socialinę apsaugą ir dalyvavimą, e, piliečių dalyvavimą. Daugelis iš jų išreiškite susirūpinimą dėl žmogaus teisų. Mes labai atidžiai e, stebime šį klausimą ir pritarėme išsakytam susirūpinimui. Aš jau tai išsakiau žanginėje kalboje. Dėl to šis klausimas ir yra nulatos keliamas bendraujant su partneriais Kuboje. Ir mes e, stengiamės e, pradėti dialogą dėl žmogaus teisų, netgi nepalaigus dėrybų dėl partnerystės dialogo. Mes e, tikimės konstruktyvių ir orientuotų rezultatus diskusijų. Tai yra istorinis procesas, kuris vyksta Kuboje ir jeigu mes siekiame uh, šiek tiek orientuoti tą procesą, mes turime skatinti reformas, turime pasisakyti už žmogaus teisės. Ir vienintelis dalykas yra dirbti iš vien su Kuba. Ir taip mes ir elgsimės ateinančiais mėnesiais ir metais. Eh, Ačiū labai.